Dabar e, diskusijas atidedame vėlesniam laikui ir prieš balsamą pasakysiu štai, ką manęs buvo paprašyti ir tai padariau. Taigi Ispanijos institucijom perdaviau prašymą suteikti informacijos apie e, galimybę e, susibažinti su padėtimi kalėjimuose Ispanijos institucijos atsakė, jog juk nebuvo pažeisti įstatymai, ponui Denis Mark perduos Ispanijos institucijų atsakymą bei galima susipažinti su tekstu, kuris yra mano kabinete. Tokią galimybę turite visi.